yra Roberto Gualtieri parengtas pranešimas dėl bankų sąjungos 2015 metų metinė ataskaita. Pone Gualtieri, prašau, jūs turite keturias minutės. Thank you, Mr. President, Mr. Kom... Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Bankų sąjunga yra svarbiausias žingsnis, kuriant e, tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą po euro įvedimo bendra priežiūra, bendras pertvarkymas yra susijęs su prievalių perdavimu iš valstybių narių eurozonas į ES institucijų rankas. Tai yra būtina užtikrinant stabilumą, atkuriant pasitikėjimą mūsų bankais ir tam, kad būtų galima sumažinti ir dalytis riziką ir stiprinti finansinę integraciją. Toks prievalių perdavimas tuo pačiu reikalaujama deramo parlamentinės priežiūros ligmens. Ir šis pranešimas yra pirmas konkretus žingsnis šioje srityje. Norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą, taip pat sekretoriatui ir visiems darbuotojams už jų darbą. Aš taip pat labai vertinu skaidrų ir atvirą dialogą su bendru pertvarkymo mechanizmu, e, bendru e, priežios mechanizmu ir kitomis struktūromis. E, tai labai svarbu siekiant užtikrinti e, priežios kokybę, bet tuo pačiu metu mes nustatėme tam tikrų problemų ir galimybių e, kai ką pakeisti ir pagerinti. Pirmiausiai reikia svarbu veiksmingai koordinuoti mikro ir makro prudencinę politiką, kadangi E, bendras priežios mechanizmas priklauso tai sistemai, taip pat reikia kurti bendrą priežios reguliavimo sistemą ir e, akcentuoti, kad bankai suprastų bendros priežios svarbą ir gyventintų mikroprudencinės priemonės. Taip pat reikia proporcingai taikyti reikalavimus. E, taip pat rinkoms reikia aiškumo dėgiant kapitalo reikalavimus, ne visuomet viskas buvo daroma gerai ir tai, kad trūksta aiškumo, nereiškia, kad bendras priežios mechanizmas negali naudoti tam e, tikro lankstumo, nes kiti Taip, gali atsitikti e, taip, kad e, gali nukentėti, jeigu bus labai griežtai viskas taikoma, tai papildomo pirmo kapitalo obligacijų rinka gali nukentėti. Vakar komisija e, paskelbė, kad prasidės peržiūros mechanizmas ir mes manome, kad bendrasis priežiūros mechanizmas turi atsižvelgti į e, pirmo e, pirmą ramstį ir kapitalo reikalavimus jame ir kapitalo gairių. Svarbiausia yra užtikrinti vienodą praktiką ir standartus. Mes taip pat komentuojame kai kuriuos klausimus, E, dėl kurių yra paskelbtos konsultacijos. Taip pat reikia tolesnių žingsnių tam, kad būtų galima sustiprinti bankų finansinės veiklos priežiūrą ir siekti užtikrinti jų paėgumus, e, žvelgti plačiau, ne tik į kapitalo riziką, apimti visą riziką ir analizuoti e, finansinį portfelį ir trečio lygio turtą Ir labai daug kas priklauso nuo įgyvendinimo. Mes taip pat rekomenduojame labai atidžiai įvertinti valdybos pasirinkimus, atsižvelgiant ES teisės aktus, e, pasinaudoti skirtingomis pertvarkymo priemonėmis, susimis su bankų, pavyzdžiui, likvidavimu ir visuomet e, taikyti proporcingumo, teisingumo ir lankstumo priemonės, kurias leidžia e, taikyti teisės aktai. Taip pat reikia atsižvelgti finansinio stabilumo poreikius ir tai, kad reikia išlaikyti pasitikėjimą finansų sistema, bankų sistema. Galiausiai pranešime raginama baigti kurti bankų sąjungą ir e, įkur, įtvirtinti indėlių garantijų sistemas, taip pat bendrasias apsaugos sistemas backstop. E, siekiama e, užtikrinti funkcionavimą sklandų šios sektoriaus ir taip pat siekti mažinti riziką. Reikia pabrėžti, kad rizikos mažinimas yra labai plati savoka, kuri yra susijusi su įvairiomis įmanomomis priemonėmis viena iš e, didžiausiai prieštaringų e, skolos e, rizika, bet mes vadovavomės Bazelio komiteto gairėmis ir Kalbame apie tai, kad reikia vertinant riziką remtis Bazelio priežios komiteto rekomendacijomis ir siekti nepakengti finansiniam stabilumui. Ačiū, ponia Galtieri. Dabar žodis komisijos nariui. Dėkoju, pirminkė. Norėčiau padėkoti, kuo nuoširdžiausiai Roberto Gualtieri parengusiam šį pranešimą apie Bankų sąjungą. Jis jums puikiai priminė, kaip daug jau pasiekėme dirbdami, siekdami peržiūrėti Europos reglamentavimo ir priežios e, struktūras pastaraisiais metais. Bankų sąjunga yra nepaprastai svarbi toje naujoje architektūroje. E, bendras priežiūros mechanizmas, bendras pertvarkymo mechanizmas, jau jie veikia ir dabar jau lengva, e, net, galima net pamiršti, kaip buvo e, viskas daroma, kad prieš metus nacionalinės struktūros perdavė tam tikras galės ir kad bendra pertvarkymų valdyba pradėjo veikti tik tai šių metų sausį. Mes iš tikrųjų padarėme didelius žingsnius į priekį per rekordiškai trumpą laiką. Mes padėjome sustiprinti ES bankus, užtikrinome geresnį jų kapitalizavimą, ES mokesčių mokėtojai yra geriau apsaugoti. Ir dėl to aš norėčiau padėkoti šio komiteto nariams, taip pat savo pirmtakui už visų bendrą darbą. E, pranešime kalbam apie labai daug dalykų ir aš e, akcentuosiu keletą svarbiausių dalykų, kuriuos minėjo ir ponas Gualtieri. Mes sutinkame e, dėl to, kad ES lygmenių ir valstybėse narėse, aišku, reikia kažką daryti su e, blogomis paskolomis, nes tai e, sudaro dar didelę e, dalį banko sektorėje tokios paskolos. Mes turime užtikrinti, kad mūsų teisės aktai būtų proporcingi, kad e, atsižvelgtume į skirtingus verslo modelius ir kad nebūtų e, nereikalingų reikalavimų, ypač mažiems bankams taikoma. Mes e, peržiūrėdami bendrą priežiūros mechanizmą Vertvarkymo mechanizmą į tai atsižvelgsime. Taip pat reikia e, remti skolinimą MBI ir dalyvauti ilgalaikiuose infrastruktūros e, projektuose. Dėl bankų sąjungos stiprinimo akcentas yra mūsų pasiūlymas sukurti Europos indėlių garantijos sistemą iki 24 metų ir tai e, susijęs su platesniu pla, e, planu gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą ir e, užtikrinti bankų sąjungoje tą trečią elementą, kuris buvo numatyta. Mes taip pat ketiname taikyti subalansuotą požiūrį, kuris siekia sumažinti riziką, taip pat e, dalytis riziką numatoma. Labai svarbu, me, kad mes į visas. E, dalis žiūrėtume vienu metu. E, bankų pertvarkymo e, atgaivinimo direktyva turi būti įgyventinama, e, indėlių garantijų sistema turi būti skaidri ir mes taip pat konsultuojamės dėl skirtimų, dėl, skirtum, skirtingų požiūrių dėl nemokumo dalykų ir taip pat mes e, sieksime. Mm, įdėkti bendrojo nuostolių padengimo mechanizmo galimybę e, Europoje. Dėl antrojo e, ramščio kapitalo reikalavimų ir e, ryšio šio kapitalo su kapitalo tam tikrais buferiais apsauginiais mes pradėjome apmąstymų procesą, dirbame su valstybėmis narėmis, taip pat su parlamentu. Uh, Ir e, sieksime, kad teisės aktai būtų patvirtinami kaip, kad numatyta iš anksto reikia užtikrinti, kad e, pirmo ramščio reikalavimai, kurie taikomi visa, visiems bankams ir antro e, ramščio reikalavimai taikomi atskiroms institucijoms, e, būtų taikomi atsižvelgiant pagal riziką susijusią su tais bankais. Ir mes, kaip kalbėjo ponas Galtieri, toliau tęsime diskusijas šiuo svarbiu klausimu. Tai yra keletas sričių, kurias pastebėjau pranešime mes dabar jau turime tvirtus pagrindus, galime dirbti toliau ir aš esu optimistiškai nusiteikęs apie mūsų galimybės, apie mūsų teisės aktus. Aš manau, kad mes galėsime e, pasiekti rizikos e, ribojimo pagristos e, veiklos tikslus ir užsitikrinti augimą Europoje. Politi... Dėkoju komisijos nariui, dabar sureaguos politinės frakcijos. O po to pereisime prie platesnių diskusijų. Tada jau bus galima taikyti ir mėlynos kortelės procedūrą. Taigi APP e frakcijos vardu ponia Paunova, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponia komisijos nariai, mėly kolegos. Stabili bankų sistema reiškia stabilumą, augimą ir darbo vietas. Pastaruoju metu matėme, kaip stambiausios finansinės institucijos kai kuriuose valstybėse narėse susiduria su finansiniais sunkumais. Tai rodo, kad vis dar reikia nuveikti nemažai darbo. Šis pranešimas, mano manimu, parodo teisingą kryptį bankų sektoriaus reformoms. Labai svarbu, kad reikalaujame, jog dar labiau būtų mažinama rizika, tokiu būdu būtų sumažinama neatsakingo elgesio rizika. Bankų nemokumo ir nesėkmių kaštai turi būti mutualizuojami, tačiau tik tai tam tikrą prasme. Ir aš tikiuosi, kad uh, rizikos mažinimas nebus vien tik tai miglota savoka, kad bus imamasi konkrečių veiksmų. Dėl to ragname komisiją pasiūlyti tas priemonės, na, o valstybės narės turi taikyti veikiančias taisyklės. Bankų sektoriaus konsolidavimas turi būti susijęs su teisinio iškumu. Dėl to mes prašome MDA maksimalios perskaistamos sumos teisės aktų aiškumo, kalbant apie pirmojo ir antrojo lygmens kapitalo reikalavimus. Šio pranešimo pagrindinis vaidmuo yra suteikti paskatas kad būtų sumažinta valstybių rizika ir kad subalansuotas požiūris būtų taikomas, e, kalbant apie trečiąjį bankų sąjungos ramstį. Taigi mes tikimės racionalios ir į, į ateitį išvelgiančios sistemos. Ir mes tikimės, kad e, bus pritarta šiandieną šiam pranešimui. Tokiu būdu bus pradėtas labai svarbus dialogas mus, mums padėsianti sukurti bankų sąjungą geriausioje jo būklėje. Dėkoju socialistų frakcijos vardu. Pone Ferreira, viena minutė 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė, ponė komisijos nary. Bankų sąjunga kaip po tokia yra išsamus eurozonos projektas, kuriuo bandoma sureaguoti į 2008 metų finansinę krizę. Yra ir penkių e, pirmininkų ataskaita, yra parengta nemažai dokumentų apie bankų sąjungą. 2015 metais, kaip sakiau, pirmininkų, penki pirmininkai pareikė, parengė rekomendacijas dėl finansinio sistemos stabilizavimo Europoje. Taigi mes supratome, kad reikalingos bendros taisyklės, reikalingas bendras pertvarkymo mechanizmas, bendras priežiūros mechanizmas galiausiai buvo tos sistemos sukurtos Tačiau akivaizdu, kad šis, pri, šis projektas turi būti užbaigtas iki galo, kad būtų atkurtas pasitikėjimas. Ir mes matome kelis, kelias sistemas, kelis pavyzdžius. Vienas, vienas tai būtų indėlių garantijų sistema, ji yra būtina tam, kad būtų galima stabilizuoti bankus, bankų sąjungą, bankų situaciją Europos Sąjungoje ir perėti prie trečiojo ramšio kapitalo reikalavimų. Ir stabilumo mechanizmo peržiūra ir taip pat matome nemažai kitos, nemažai e, rizikos, su kuria reikia susitvarkyti, taigi tik tokiu būdu galėsime užtikrinti stabilumą ir pusiausvyrą. Aišku, kai matome, kad tas, kai piragas yra ger, iškeptas iki galo, tai yra puiku, bet kai jisai neiškeptas iki galo, tada reikia imtis visų veiksmų, kad e, užbaigtumėme tuos darbus. Ačiū, ponas Van Stork, ACR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną mes kalbame apie bankų sąjungą ir du jo, jos aspektus. Taigi kalbame apie bankų kaštus ir nemokumo problemas, už kurias turi mokėti mokesčių mokėtojai. Ir matome, kad priežiūra neveikia. Priežiūra ir pinigų politika, tie dalykai dabar yra absoliučiai sumaišyti. Mes neturime nepriklausomos sistemos ir pana Šoiblė tai kritikavo, jisai reikalavo, kad būtų keičiamos ES sutartys. Taigi, jeigu CDU partija to prašo, tai jau šį beitą rodo. Jie prašo, kad pinigų politika būtų atskirta nuo priežiūros. Čia parlamente galiausiai CDU partija tam nepritarė. Taigi dabar kalbame apie Europos indėlių garantijų sistemą. Ne tik CDU, bet ir kitos partijos kalba apie tai, ar tikrai norime, kad indėlininkai ir e, Vokietija turėtų sumokėti už bankų klaidas. Taigi aš manau, kad mes turime čia būtinai numatyti vardinį balsavimą dėl Europos indėlių garantijų sistemos, tam, kad rinkėjai ypatingai Baden-Württemberg, Saksonijoje ir kitose žemėse prieš e, įvykstant ten rinkimams pamatytų, kur link yra e, žengiama Alternative Deutschland pasisako prieš šią sistemą. Ačiū, ponia Guliart, dvi minutės. Pone pirmininkė, ponia komisijos nary, pranešimas dėl bankų sąjungos neturėtų būti e, rinkiminės kampanijos galimybė, kaip ką tik buvo padaryta. Tai yra labai svarbi sistema ir mes turime visi imtis bendrų veiksmų ir aš džiaugiuosi, e, kad gal, ponas Galtieri parengė puikų darbą, puikų pranešimą. Tai yra matyti vienintelis klausimas, kur ES pastaraisiais metais ėmėsi šiokių tokių veiksmų, tai yra jautrus klausimas ir Aš norėčiau gal daugiau susitelkti ties indėlių garantijų sistema, nes aš esu šešėlinė pranešė ir man čia atrodo yra keli svarbus dalykai. Pirmiausia, mums reikalinga atkurti abipusį pasitikėjimą, kadangi šis tekstas yra tekstas, kur kalbam apie jautrius klausimus. Tai kalbame apie indėlių, indėlius ir žmonių santaupas ir visose valstybėse labai svarbu apsaugoti žmonių saugomus pinigus bankuose. Tai yra bendro intereso klausimas. Ir taip pat mūsų bankų sektorius eurozonos valstybėse irgi turi išlikti pakankamai budrus. Mes turime įvertinti riziką ir nesukurti įspūdžio, kad kažką e, kažkokių vienų veiksmų galėsime išspręsti visas problemas. Na ir um, pirmose diskusijose aš norėčiau pasakyti, kad Europos komisija turi čia suvaidinti savo sutarčių sergėtojos vaidmenį ir taip pat, aišku, galime šiek tiek atsižvelgti ir į laiko terminus, tikimės, kad darbas bus atliktas sėkmingai ir mes galėsime atkurti tą taip reikiamą pasitikėjimą. Taigi dėkoju e, už jūsų pasiūlymą dėl e, Bankų sąjungos trečio ramščio. Dėkuoju, Gūja vardu toliau kalbės e, Karė, jūs turite pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai įvykus finansų krizai, mes gelbėjome didžiulius bankus, panaudodami mokesčių mokėtojų pinigus. Tai darėme dėl to, kad bankai buvo pernelik svarbus, negalėjome leisti jiems žlugti, nes kitaip jie būtų nutempę e, į prarąją visą mūsų visuomenę. Ir mes suprantame, kad kad jei bankai ir toliau bus labai dideli, Tuomet mokesčių mokėtojai ir ateityje turės mokėti už jų klaidas. Bankų sąjunga panašu, kad neketina spręsti šios problemos. Ketinama tik tai didinti bankų apimti. Jie bus didesni, dar svarbesni, dar sunkiau bus leisti jiems žlugti, nes bankai šiuo metu tik tai auga. Ir dar mes norime apsaugoti, apdrausti tuos bankus. Aš manau, kad e, mes turėjome labai gerą progą įsamei aptarti, ką reiškia pernelik svarbus bangas. Bet Europos parlamentas to ne, e, ne, nepageidavo. Mario Draghi nustatė, kokie bankai yra svarbiausi. Bet ar mes galime leisti tokius sprendimus priimti tik Mario Monti? ir jo bičiuliams. Ir mes negalime pritarti šiam pranešimui. Dėkuoju, toliau žaliųjų vardu kalbės ponas Gigold. Pusantros minutės. Gerbėjai ponai ir ponios, gerbiamasis komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad labai gaila, kad žmonės, kai kurie politikai savo uh, tikslais išnaudoja tokį labai sudėtingą klausimą ir skleidžia visiškai neteisingą informaciją. Bankų sąjunga turėtų apsaugoti investuotojus tam, kad ateityje kreditoriai turėtų, būti, turėtų prisimti daugiau atsakomybės. Ir Dėl to skleidžiama labai daug informacijos šiuo metu, dezinformacijos šiuo metu ir ypač Vokietijoje. Tikrai Aš norėčiau kreiptis į kolegę, kad būtų labai gerai, jei jūs galėtumėt e, atvykti į mūsų posėdžius ir dalyvauti e, mūsų diskusijose, nes dabar vyksta viešasis e, posėdis ir jūs taiga kritikuojate tą pranešimą, o ponas Balterį beje kvietė visus prisidėti prie jo ir uh, išsakyti savo nuomonę. Yra, lordai Hilai, dar keli dalykai, apie kuriuos jūs nekalbėjote. Pavyzdžiui, šešėlinė bankininkystė, uh, arbitražas, kaip galima būtų mažinti draudimo įmokas. Visi šie klausimai, jūs juos neatsakėt, nieko nesak, neminėjote. Taip pat gauname ir kelis kitus signalus. Bet jūs nieko apie tai neminėjote, o aš manau, kad labai svarbu visą tai aptarti, tam, kad nekartotume praeities kraitų. Kai kalbėjo ponas Gigold, vertime yra į anglų kalbą, buvo pasakyta, ponas Gigold apkaltino ponę von Storch tuo, kad ji meluoja. Ar iš tikrųjų ponas Gygolt norėjo tą pasakyti? Ir jei iš tikrųjų jis tą pasakė, ir ar iš, gal reikėtų aptarti, ir iš tikrųjų ponė melavo. Pirmiausia, ponui Gygolt norėčiau pasakyti štai ką. Vokietijos mokesčių mokėtojai nėra apsaugoti, net ir tie duramšiai jų neapsaugos. Jei mes norime iš tikrųjų atskirti bankus nuo valstybių, reikia imtis daugiau priemonių, nes šiuo metu vis tiek yra bankų, kurie yra susiję su da, o, o, valstybėmis. Ir dabar kalbame apie antrą ramstį, pagal kurį yra numatyta įvesti dar vieną, e, vieną e, priemonę. Ir aš nesu tikras, kad ta priemonė tikrai apsaugos kažką, kas turi bankė lėšų tam, kad galėtų sumokėti atlyginimus savo darbuotojams. E, nes nustatomas yra tam tikros indėliams taikomos ribos. Labai keista, tai labai paradoksali situacija susidarė. Mes bandome kažką daryti, bet realiai negalime uh, įspręsti praeities problemų. Gal reikėtų daugiau dėmesio skirti rizikai. Kai kas minėjo Deutsche Banką, kai kas Prancūzijos bankus, kurie daugiau daugiau dėmesio skiria išvestinėms priemonėms. Aš manau, kad mes turime pirmiausia baigti tikrai gerai rengti pirmojo ramščio klausimus ir tik po to perėti prie antrojo. Ponas Mono, NF. E, mes matome, kaip veikia bankų lobistai ir kokias yra pinklės painiavos konstitucinės. Mes e, žinome, kad e, Prancūzijoje e, vasar, e, rūpiučio mėnesį bus dėkti tam tikri reikalavimai dėl indėlių draudimo sistemos, bet jeigu bankai išlūks, tai tada visi nukentės. ECB vagia iš valstybių narių suverenumą indėlių garantijų sistema, trečiasis bankų sąjungos ramstis, yra nedemokratinis dalykas. 2015 metais keturi regioniai Italijos bankai bankrutavo. Bankų pertvarkos mechanizmas neišgelbė jų, net e, pasitaikė e, žmonių pasakė savižudybių dėl to. Reikia pripažinti, kad piliečiai visiškai tapo bejėgiai. Komisijos nari labai atsargiai elgitės, nes žmonės gali atsigręžti prieš jūs ir jūsų neišimtus kolegas. Dabar neprisijungus vadu ponas Zarianopulios. Bankų sąjunga leidžia atgaivinti sistemą, e, bent jau taip sakoma, ir kad žmonės nenukentės, bet matome, kad sąnaudos didėja geometrinė progresija. Ir tai e, neigiamai atsiliepia gyventojams, jie tampa vis skurdesni, didėja nedarbas. ir e, visos priemonės nepadėjo apsaugoti žmonių. Atvirkščiai vis matome daug daugiau neigiamų dalykų ir bankų išgelbėjimas tikrai nieko nepadarė. Dabar bandoma e, stiprinti bankų sistemą su nuosavais ištekliais. E, ir bandoma pasinaudoti situaciją, bet žmonės sumokės už tą kapitalistinę sistemą e, tam, kad patenkintų kapitalistų ir jų galių uh, interesus. Ponas Balts. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Pranešimas apie bankų sąjungą yra uh, žvilgsnis atgal į praeitus metus, paminėti visi trys bankų sąjungos ramščiai ir matome, kad dar daug ką reikia padaryti. Bankų sąjunga plečiasi, bet reikia baigti jau pradėtus darbus. Pirmiausia, valstybės narės turi įgyvendinti ir taikyti tai, dėl ko jau susitarta. Komisija turi užtikrinti geresnę priežiūrą ir daryti daugiau spaudimo valstybėms narėms. Jeigu bankų sąjungos pagrindai bus nes stabilus, tai mūsų statomas namas ant tų pagrindų taip pat nebus stabilus. Ir e, matau, kad sakoma, e, jog reikia daugiau lankstumo, e, reikia dalytis riziką, bet pirmiausiai mes turime įgyventinti jau sutartus dalykus. Ir mes nenorime, kad piliečiai. E, turėtų prisimti bankų riziką. Mes už tai, kad būtų apsaugoti mm, žmonės, kad taip pat mes raginame komisiją įgyvendinti visus pažadus dėl bankų sąjungos. Bankų sektorius yra būtinas, gyvybiškai svarbus mums. Ir jūs kalbėjote komisijos nariai apie teisėkos pasiūlymus. Mes norime, kad bankų sąjunga būtų stabili, veiksminga, bet reikia dar mums labai daug ką padaryti. Dėkoju. Pone Bals, e, norima, ponas Valį nori paklausti jūsų pagal Milnosios kortelės procedūrą. Prašom, ponė Valį. Norėčiau padėkoti ponui Balts Pirmininkas, tik vieną e, mėlyną kortelę galima iškelti kalbėtojui, nes kitaip nespėsime visų savo darbų atlikti. Norėčiau padėkoti ponui Balts už jo pasisakymą. Nuo 13 metų valstybės negali teikti pagalbos bankams, yra įdėktos atitinkamos taisyklės. E, keturi bankai buvo likviduoti Italijoje, komisija labai griežtos pozicijos laikėsi dėl jų. Žinome, kad Vokietijoje, Šiaurėje kai kurie bankai e, susidūrė su problemomis, e, bet vienas bankas Vokietijoje gavo 3 milijardus kaip valstybės pagalba ir noriu paklausti, ar Vokietija gali daryti, ką nori, o griežtos taisyklės taikomos tik tai pietiniams šalims ir jos negali niekai padėti savo bankams. Pirmiausiai, galiu pasakyti, kad ne visiškai supratau jūsų klausimą, bet pasakysiu, jog griežtesnis elgesys su Italijos bankais buvo pateisinamas ir tą patį e, reikia taikyti kitiems bankams. Galbūt ponui Hilui reikėjo adresuoti šį klausimą ir jisai galėtų pasisakyti komisijos vardu. Uh, Aš negaliu kalbėti komisijos vardu, bet manau, kad komisija dėl Italijos bankų pasielgė visiškai teisingai. Ponas von Vaitsekeris, pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju Roberto Gualtieri už tai, kad pristatė puikų pranešimą, kur pagrindinė mintis yra ta, kad stiklinė yra a, apypilnė, kalbant apie bankų sąjungą, o ne apytuštė, nes jau nemažai yra pasiekta bet ji apytuš, apipilnė tik dėl to, kad dar reikia šį bei tą nuveikti, kad tai galiausiai būtų efektyvus, efektyvi sistema. Ir kadangi stiklinė yra apipilnė komisijos reguliavimo peržiūra, kuri yra numatyta, neturi būti vertinama kaip e, kvietimas mažinti reguliavimą, bet kaip galimybė peržiūrėti sistemą tam, kad mūsų reguliavimo stiklinė būtų užpildyta iki galo. Bankų srityje akivaizdus iššūkiai. Blogos paskolos, ši problema kol kas dar nėra tinkamai išspręsta. Pagar bankų, bankų, sistemo, bankų sąjungos sistemą. Ir matome, kad sisteminiai bankai nebūtinai visuomet duoda reikiamų rezultatų, dėl to sukuria, sukuria, tai sukuria rinkoje tam tikrų problemų. Ir reikia tinkamai gyvendinti jau patvirtintus sprendimus. MREL turi būti tinkamai įgyvendinta, kad bail-in reikalavimas nebūtų iškraipomas ir kad būtų tinkamai apsaugomi mokesčių mokėtojai. Europos indėlių garantijų sistema turi būti įgyvendinama atsižvelgiant, aišku, į nacionalinius ypatumus ir pasirūpinant, kad tai būtų tiesiogiai suderinta su tolesne rizikų, rizikos mažinimo galimybe. Dar vienas elementas būtų tinkama strategija atskleisti suverenės bankų problemas ir tikimės, kad tokiu būdu galiausiai bus užpildyta ta stiklinė. Dėkoju, sako pirmininkas, jums yra iškelta mėlynoji kortelė, ponia von Weitzinger. Ponas Wolf nori užduoti klausimą. Ar jūs sutinkate? Prašau. Ačiū ponia von Weizsäcker. Labai paprastas klausimas. Bankų sąjungos pranešimas yra parengtas. Ar jūs manote, kad yra įmanoma tik vienu būdu pasirūpinti bankų, bankais Europoje, tik bankų sąjungos būdu, ar galbūt yra kitų metodų, kitų variantų, kaip būtų galima užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą ir kovoti su infliacija. Kitų būdų nei bankų sąjunga. Prašau. Bankų sąjungos gerinimas nei nėra pakankama sąlyga sukurti ekonominį augimą, tačiau tai yra labai svarbi sąlyga, kalbant apie ilgalaikį tinkamą ekonomikos funkcionavimą. Ir aišku, tai yra svarbu siekiant tvaraus augimo, kaip jūs puikiai žinote. Tačiau ne kiekviena valstybė Europos Sąjungoje priklauso bankų sąjungai. Ne visos eurozonos valstybės yra bankų sąjungoje. Dėl to ir kyla šiokių tokių problemų, kalbant apie valiutų sąjungos reikalavimus ir bankų uh, re, re, reguliavimą bei atsižvelgiant į bendros rinkos reikalavimus. Dėl to mes ir daug dirbame šioje srityje. Ačiū, e, Liūnės. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas apie Bankų sąjungą, Bankų sąjungos ataskaitą, kalba apie labai svarbius dalykus. Kalbama ir kritiškai vertinami didžiųjų eurozonos bankų uh, testai ekstremaliomis sąlygomis. Jeigu pažvelgtumėme į 2011 metus, Deksija bankas, pavyzdžiui, neišlaikė to testo ir galiausiai, kas atsitiko ten, visi prisimename. Jeigu norime, kad bankai būtų stipresni Europoje, turime, geres, turime siekti geresnės, efektyvesnės kontrolės. Tai yra labai svarbu ir dėl to ateityje parlamente apie tai daug kalbėsime. Pavyzdžiui, kalbėsime apie indėlių garantijų sistemą E, tai be jokios abejonės yra labai aktualu. Ir galiausiai aš labai apgailestauju, kad, kad šis šiame pranešime viskas perdėm optimistiškai nušviečiama. Pavyzdžiui, kalbama apie netinkamus kreditus ir pietų Europos valstybėse ten dėl to yra nemažai problemų. Mes turime realiai spręsti šią problemą ir gyveninti pono Dragi siūloma politika. Kalvi Šambon, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui ir taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus parengus puikų tekstą. Aš apgalėstauju dėl kai kurių išsakytų šiandieną pastabų. Aš nežinau, ar taip yra dėl to, kad trūksta žmonėms žinių, ar yra kitos priežastys, bet akivaizdu tai, kad bankų sąjunga yra vienas, vienas svarbiausių pastangų siekiant e, užkirsti kelią re, renacionalizavimui ir tai leis e, užtikrinti ateities kartų klėstėjimą Europoje. Aš suprantu, kad techninė prasme tai yra sudėtingas klausimas. E, Dauguma tiesiog kalba apie politiką šiuose diskusijose, bet labai svarbu tinkamai informuoti visuomenę apie tai, kas vyksta, nes tai yra demokratijos pagrindas. Mes turime tą daryti greičiau ir aš norėčiau paprašyti komisijos žengti konkretesnių žingsnių šioje srityje. Dėkoju. Pone Kalvet, jums iškelta mėlynoji kortelė. Ponas Zani nori užduoti jums klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Prašau, ponė Zani. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas parlamentarė, aš sutinku, kad bankų sąjunga yra puikus pasiekimas, tačiau ji dar nėra iki galo sukurta. Ir aš norėčiau sužinoti, ką jūs manote. Ar jūs taip pat galvojate, kad yra puikus pasiekimas? Būtent, kad buvo numatytas Nu, numatytos apsaugos priemonės kreditoriams. Prašau, ponė Kalbėt, jūsų atsakymas. Prašau, jeigu norite, galite atsistoti. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kuriant bankų sąjungą dar nepasiekėme visapusiškos sėkmės, bet einame teisinga linkme ir turime eiti galbūt šiek tiek greičiau. Ačiū ponas Urban Krespo, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Praėjus aštuoneriems metams po to, kai prasidėjo finansinė krizė, bankai gavo daug milijardų viešų lėšų, valstybinių lėšų. Bankai šiaurėje vis dar susiduria su rizika, kai kurie, kai kur ta rizika iš tiesų yra labai didelė ir panašu, kad ES negali sukontroliuoti tų stambiųjų bankų, nes jie yra neproporcingai dideli. Kai matėme, kad stambiai bankai tapo nemokus ir tai dar labiau uh, E, ir tai sukėlė galiausiai finansinę krizę, na, sudėtinga būtų teikti, kad e, pirmieji žingsniai, kuriant banko sąjungą, buvo sėkmingi. Taip, buvo numatytos struktūrinės reformos pietų šalyse, bet to šalys vis dar labai pažeidžiamos ir ten žmonės vis dar gyvena skurde. Priežiūros valdyba, priežiūros institucija buvo nukreipta visiškai prieš Graikijos žmonės. Ir tai turėjo baisių padarinių e, Graikijos suverenumui. Ir šiandienis, šiandieninėme pranešime tiesiog yra užglaistomi visi tie skandalai. Šios institucijos kelia grėsmę Europos suverenumui ir mes turime pakeisti situaciją. Wolf per... Dėkuoju toliau, gerbiamasis ponas Wolf, turite vieną minutę. Ačiū. Ba... Gerbiamasis ponė Permikė, labai labai seniai, dar prieš tai, kai žmogus nusileido menulį, prieš internetą, prieš Euroviziją, buvo sugalvota sukurti jungtinės Europos valstijas. Tai būtų naujoji imperija. Ir tai naujoji imperija reikės ir naujos valiutos, ir naujo banko, Europos centrinio banko. Tas centrinis bankas turėjo padidinti užimtumo situaciją, e, Europos piliečių galimybės, už turėtų užtikrinti e, šviesę ateitį. Šiandien nedarbas siekia 11 procentų, kai kur jaunimo nedarbas e, siekia net 30 procentų, mūsų bendrasis vidaus produktas ženkliai sumažėjo. Pasaulis juda į priekį, tačiau ES yra įstrigusi praeitėje. Mes turime daug gabių žmonių, tokių pavyzdžių komisijos nariai kaip jūs, tačiau panašu, kad jūs bandote gaivinti tik tai senas mintis, bandote pritemti jas prie naujo pasaulio. Mums reikia naujų sprendimų. Pagalvokite apie tas šalis, kurios neįeina eurozoną ir kurios klesti. Ir gal tos šalis padarė kažką teisingai, ko jūs nesugebėte padaryti. Dėkuoju, gerbiamasis ponė Vulf, jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ją iškėlė ponas Hokmark. Ar atsakysite į klausimą? Taip, prašau, ponė Hokmark. Ačiū. Taip, aš e, matau, kad jūs labai mielai prisiminate Hastings mūšio laikus 1066 metais. Galėtume taip pat prisiminti ir vikingus. Ir jums atrodo, kad visos šiandienos problemos buvo sukurtos ES. Bet prisiminkite tai, kad pagalvokite apie tai, kas vyksta Jungtinėje karalystėje finansų sektoriuje. Bet ar ne Blairas ir Braunas sukėlė tas problemas? Ar nebūtų puiku, jei mes tie bankai, kurie veikia bendroje erdvėje, veiktų pagal bendras taisyklės, o ne pagal uh, įvairių tai, e, taisyklių džiunglių e, dėsnius. Ar jums netrodytų, kad būtų kur kas geriau turėti bendras taisyklės? Prašau, atsakykite klausimą. Visuomet malonu atsakyti pono Hokmarko klausimus. Yra vienas labai svarbus dalykas, jūs minėjote džiunglės, o aš kalbėjau apie konkurencingą reglamentavimą visame pasaulyje. Problema ta, kad eurozonoje yra labai didelis nedarbas, neigiama infliacija, labai mažas produktivumas. Bet tokios šalės kaip Junktinė karalystė, kurios neįeina į eurozoną ir kurios gali taikyti lankstesnę metodiką, šiuo metu džiaugiasi dėl to, kad turi aukštą darbo našumą, aukštą produktivumą, aukštą da, augimą rodiklį Jūs kalbate apie bendras taisyklės, bet kaip taip gali būti, kad tie, kas taiko bendras taisyklės, mato, kad tai, jos žlugdo jų ūkį, o tos kur, šalis, kurios prisitaiko prie konsuringumo sąlygų, klesti. Panas Rebega, pagrindinė problema bankų sąjungoje tai yra tai, kad reikės perduoti galiojimus bendram priežiūros, bendrai priežiūros sistemai. Ir mes matome, kad Dabar nebegalima bus priimti sprendimų valstybės narėse, reikės laukti centralizuotai priimamų sprendimų. O juk rinkos keičiasi labai sparčiai ir taip pat e, skiriasi ir gyvenimo sąlygos e, valstybėse narėse. Ir aš manau, kad šiame pranešime taip pat reikėtų aptarti ir tai, kokios, priemo, kokios priemonės turės valstybės narės turės tam, kad galėtų pačios reaguoti į e, iškilančius sunkumus. Ir tol, kol komisija nepasieks tikslo sulyginti gyvenimo uh, e, sąlyg, e, gyvenimo uh, standartus visose šalyse, ne, nebus apie ką kalbėti. Aš manau, kad valstybės narės geriau žino, kokios yra problemas jų šalyse ir geriau žino, kaip galima būtų jas spręsti. Ponas Balco. Ačiū. Pirmininkė. Bankų sąjunga yra skirta tam, kad galima būtų siekti glaudesnės integracijos. Ir ta integracija yra skirta pirmiausia tam, kad e, yra skirta gilesnė politinė integracija ir finansinė ir ekonominė krizė pasitelkiama tiesiog kaip priedanga tam, kad galima būtų dar labiau gilinti tą integraciją. Bet aš esu įsitikinęs, kad Europos uh, ekonominė ir pinigų sąjunga niekuomet neveiks, nes labai sunku yra suvienyti, sutelkti tokias skirtingas šalis, kokias mes turime Europos Sąjungoje. Į Europos ekonominė ir pinigų sąjunga dabar įeina šalis, kurios, e, kai kurios iš jų yra kreditorės, kai kurios kaip tik gauna paskolas iš tų šalių. Taigi, ar galima tokioje, šali, tokioje situacijoje siekti bendrų taisyklių? Mums reikia aiškios lyderystės Europoje, ponas Langen. Ačiū, ponė pirminkė. Aš manau, kad šiandien svarstomas pranešimas yra labai geras. Iš tikrųjų, jame labai gerai yra įvertinama tai, kas įvyko per pirmosius bankų sąjungos veikimo metus. Bet aš manau, kad reikėtų kritiškiau vertinti situaciją. Ir reikia kalbėti apie pinigus ir apie bankų priežiūrą. Nes bankų priežiūros sistema šiuo metu dar ne, e, nėra visiškai e, e, baigta. Ir mes matome, kad skolimas, ypač pietų Europoje, mažėja. Yra dar viena problema. E, tos pačios sąlygos taikomos ir stambiems bankams, ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nebuvo ketinama e, nustatyti tokių taisyklių, bet taip atsitiko ir dėl to atsirado labai daug biurokratijos ir, ir akivaizdu, kad biurokratijos yra labai daug, nes kai reikia pranešti e, atitinkamos institucijams apie visas paskolas, kurių suma yra didesnė nei 5000 eurų. Ponas e, Gygold e, kalbėjo apie savo mėgstamą temą, iš esmės apie tai, kad ir bankams, ir draudimo įmonėms reikia taikyti tuos pačius standartus, tas pačias taisyklės, bet ar tai iš tikrųjų yra reikalinga? Ispanija nenorėjo da, kad jai būtų taikomos kai kurios bankų gelbimo priemonės, o kai Belgija ir Luksemburgas norėjo išgelbėti Deksiją, tuomet Almūnija labai greitai surado 24 milijonus ir tie pinigai buvo skirti pagal indėlių garantijų schemą. Ir man atrodo, kad tai yra visiškai neteisinga. Ponas Makalis trys paprašė iškeli mėlyną kortelę, bet jūs esate iš tos, pačio, iš tos pačios frakcijos, taigi tai prieštarauja taisyklėms. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau pritarti tam, kam sakė Jonas Balts. Jis kalbėjo apie tai, kad mums reikia tęsti tai, ką mes jau pradėjome. Nes jeigu to nedarysime, ir pasitiks taip, kaip sakoma toje patarlėje, kad mes tikrai darome daug tam, kad ga, viską, kad mūsų pato apkaltintų, o kai padarome gerą darbą, ne, uh, neleidžiame savęs pagirti. Gerbėjai kolegos, aš manau, kad mums reikia tikrai dar daugiau, nei buvo, e, buvo jau čia kalbėta. Mums reikia vadinamo backstop mechanizmo ir mums reikia indėlių garantijų. Kitaip tai, ką mes pasiekėme iki šiol, tikrai nepasiteisint. Ir aš manau, kad mums reikia veiks, tikrai ryštingai to siekti. Aš manau, kad mums reikia diskusijos apie tai, kaip galima būtų mažinti riziką ir tam, kad galima būtų ją pasidalinti. Tai yra gražu, graži savoka, bet iš esmės reikia kalbėti šiame kontekste apie valstybių skolas. Mane stebina tai, kad tie, kas atsisako taikyti tarptautinį požiūrį šioje srityje, nori viena vertus atsisakyti, kad būtų tvariai tvarkomos valstybės skolos ir antra vertus nori padaryti taip, kad, kad valstybės skola nebūtų išvesta iš galimų spekulacijų erdvės. Arvoisa puhemies, ollaanko tässä taas tilaamassa? Pone Ronen, mes dar kartą mokame pietų Europos skolas. Galiu užtikrinti kad jeigu bendra indėlių garantijų sistema bus įvesta eurozonoje, taip ir atsitiks. Aš suprantu, koks susirūpinimas keliamas Gvaltėlį pranešime ir aš pritariu tam. E, pasitikėjimas yra bankų veiklos pagrindas. E, pilietis nelaikys sąskaitoje ne vieno euro, jeigu nepasitikės banku. E, šiaurės bank ir pietinių šalių bankų sektoriai skirtingi yra ir bendra indėlių garantijų sistema, kuria pimtų visą Europą, statys pasiekėjimą pirmiausiai tose šalyse, kuriuose turėtų dabar jau skambėti pavojaus varpai. Dėl to aš prieš Gualtierį pranešimą ačiū. Dėkui dabar, ponė Maties, vienai mintai. Labai ačiū, pirmininkė kolegos. Jūs kalbate apie tai, kad kažkas turi sumokėti pietų valstybių e, sąskaitas. Bet žinote, kaip tos šalys turėjo e, aukotis dėl tam tikrų įvykių vidurio Europoje, pirmiausiai gelbsint Vokietijos bankus. 700 e, milijardų eurų buvo pervesta į Europos centrinį banką ir tai yra nepateisinama. E, sakoma, kad reikia užtikrinti e, bankų sistemos e, funkcionavimą ir tam labai svarbi indėlių garantijų sistema, bet vargu ar mes ką nors padarysime. Bendras pertvarkymo mechanizmas taip pat yra tik tai miražas, jisai realiai neveikia. Ir reikia pasakyti, kad būtini elementai E, nepasiteisino Portugalijoje. Banif bankas e, prieš porą metų bankrutavo ir niekas neprisėmė atsakomybės. Taigi e, mes matome, kad viskas vyksta neteisingai apgaulės būdu. Delangė. Kaip sakė kolegos, mes turime pradėti kurti, pabaigti kurti tai, ką pradėjome. Bankų sąjunga yra vienas iš didžiausių e, paveldėtų dalykų iš ankstesnės kadencijos. Mes turime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai nebemokėtų už rizikingą banglų veiklą. Mums reikia bankų sąjungos su trimis ramščiais priežiūra. E, yra vienas ramstis, indėlių garantijų sistema, trečiasis ramstis. E, Mes taip pat negalime apsimesti, kad indėlininkai ir investuotojai turi pakankamas garantijas. Šiuo metu nėra pakankamai priemonių ir nėra pasitikėjimo rizikos mažinimo principai netaikomi ir susitarimai pagal pirmosius duramščius taip pat nėra įgyvendinami viskas tarsi ant smėlio statoma. Mes turime dirbti, įgyvendinti tai, dėl ko jau yra susitarta ir nenorėjome, kad uh, norėjome įgyventi kriterijus, pagal kuriuos nenukentėtų kreditoriai, taip pat reikia įgyventi tokius kriterijus, pagal kuriuos nenukentėtų valstybės narės. Ponas Manofi nori pateikti Jums klausimą, prašom. Aš išklausiau jūsų argumentų, tačiau noriu štai ko paklausti jūsų. Jūs nuorat e, kalbate apie e, mokesčių mokėtojus, sakote, kad reikia apsaugoti juos, bet e, kaip bus dėl indėjų garantijų sistemos Italijoje gruodį pernai keli bankai bankrutavo ir uh, E, man mokesčio mokėtojas reiškia ir banko klientą. Taigi, e, Pasižiūrėkite į taisyklės, 200 tūkstančių eurų garantuojami nacionalinėmis apsaugos sistemomis. Jeigu bankai elgesi atsakingai ir neatsakingai ir e, rizikingus produktus pardavinėja žmonėms, tai ne indėlių garantijų dalykas, bet veiklos bankų klausimas mes turime galvoti apie tai, kaip įdėkti principą, pagal kurį bankai būtų patys atsakingi e, už e, skolų apmokėjimą savo lėšomis. Bet mes nenorime, kad mokesčių mokėtojai e, mokėtų už nesėkmes ir kai kurios e, šalys bando savo prievalius primesti kitom šalims ir tai nėra geras e, kelias. Jonas Fernandes. Ačiū, norėčiau pirmiausiai pasveikinti Roberto Gualterį, kuris parengė tokį puikų e, pranešimą. Jis labai gerai įvertina bankų sąjungos kūrimo pasvarčius metus. Tai yra europietiškas uh, E, procesas ir siekiama stabilizuoti e, eurozoną, jau daug kas padaryta, bet e, dar reikia eiti toliau, kad mes užsitikrintume kur kas tvirtesnę fiskalinę politiką. Taip pat, e, kaip sakė dauguma, bent jau mano kolegų, reikia mums eiti į priekį ir e, džiaugiuosi, kad dauguma parlamento narių pasisako už tai, kad reikia sukurti trečią bankų sąjungos e, ramsį, tai yra indėlių garantijų sistema, reikia daryti tą greičiau, tvirčiau, įgyvendinti kalendorių, tvarkaraštį mūsų ir siekti dirbti sva sparčiau. Mes taip pat turime e, nagrinėti valstybės skolos klausimą. Reikia siekti, kad būtų mažinama. E, riziką ir tuo pačiu metu reikia siekti, kad būtų kokybiniai pokyčiai įgyvendinti, vertinant valstybės skolą. Dėl to galbūt mums pavyktų įveikti fragmentaciją eurozonos ir mes tą bandome padaryti su bank, bankų sąjungos pagalba. Ir mes turėtume galvoti apie tai, kad mes turėsime tik bankų sąjungą, o garantijų sistemas kitokias ES taip negalime. Turime um, siekti bendros sistemos. Ponas Langenas e, noriu pateikti Jums klausimą. Prašom. Jūs sakėte, kad bankų sąjunga yra labai sėkminga, bet problema yra ta, kad pinigų politika ir bankų priežiūra nėra atskirta. Ir ECB mato pavojus. Dabar bandoma apriboti grinųjų pinigų srautus. Kita vertus, e, norima e, panaikinti 500 eurų banknotus. Ar jūs manote, kad tikrai tai yra sėkmė? bandoma Pietų Europoje įvesti negatyvės palūkanų normas. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad bankų sąjunga tikrai žengia teisinga linkme. E, priežios valdybos pinigų politikos problemos anksčiau e, buvo daugelie šalių, įskaitant mano, reikia užtikrinti, kad e, valdyba būtų nepriklausoma nuo priežiūros Mes neįveiksime visų problemų, jeigu neturėsime fiskalinio ramščio bankų sąjungoje. Taip pat reikia, kad prisimtų įsipareigojimus visa eurozona, kai kurios šalys e, turi biudžeto perviršį bet yra pietinėse valstybėse labai daug valstybės e, skolos problemų. Ponas Ožog. Pirminkė, ponios ir ponai. Neturiu daug laiko, tai keletas dalykų. Indėlių garantijų sistema eurozonoje tai yra logiška tasa, vyksta tolesnis darbas dėl trečio ramščio bankų sąjungos, bet e, yra daug nuogastavimų dėl to, kai bus uh, renkamos įmokos į šią sistemą ir neaišku, kokios bus sąnaudos, ar net bus taip, kad klientai bankų turės sumokėti didžiausią kainą. Mano šalis e, Lenkija turi vidaus finansų rinkoje daug kapitalo ir manau, kad mums tai nepalankiai gali atsiliepti bankų klientai gali e, turėti sumokėti tam tikrą kainą, nors mes ir nepriklausome bankų sąjungai. Neturime garantijų, kad e, visi tie žingsniai apribos sąnaudas, kurios bus susijusios su bankų nemokumu ar e, valdymo problemomis. Prezidentė. Lasdamasi vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nauja finansinė krizė grėsia nes kazino plečiasi greičiau nei reali ekonomika, nes ES įžengia į komą ir super turtingieji net nežino, kaip elgtis, nepaisant palūkanų normų. Vienas pensininkas pasikorė Italijoje dėl to, kad jis prarado visas savo gyvenimo santaupas, kai bankrutavo bankas. Taigi tie smulkus indėlinkai turi būti apsaugomi. Bankų akcininkų ir kreditorių atsakomybė yra įmanoma tik tuomet, jeigu tokios, tokie e, bankai kaip Deutsche Bank, didžiuliai bankai bus saugus. Taigi bank, investicinė bankininkystė turi būti atsiejama nuo e, kitų bankų ir mes turime padėti pirmiausiai e, paprastiems indėlininkams, pensininkams, o ne taip vadinamiesiems kazino bankams. Ši garantijų sistema reikalinga tik dėl šių priežasčių. Ačiū, ponas Hekmark. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasakyti tiems kolegoms, kurie kalba apie fragmentaciją. Galite pasidėti plakatą, mes norime daugiau biurokratijos, nes mums ji patinka. Galėtumėte tokį plakatą savo pasidėti. Kalbant apie bankus, dėkoju pranešėjui, bet pagrindinė problema, kurią šiandien matome Europoje, nėra tai, kad trūksta bankų sektoriaus reguliavimo. Priešingai dabar matome pakoreguotus sprendimus, kurie dabar įsigalioja. Ir mums trūksta augimo, trūksta investicijų. Ir šią prasme trukdyti bankams kurti rinką, užsitikrinti investicijas ir investicijas likvidumą, tai sukurtų dar daugiau problemų, nes nėra reglamentų, kurie galėtų kompensuoti augimo ar užimtumo stygių. Taigi aiškiai pasakykime, kad neišspręsime problemų atskirdami bankų. Ir už tai dauguma tikrai nepasisako. Pone Hökmark, jums yra klausimas e, pagal Milnos kortelės procedūrą. Pone Ferreira, prašau. Pone Hökmarkai, dėkoju Jums už Jūsų visą atliktą darbą. Ir aš norėčiau pasakyti, paklausti jūsų apie bail-in sistemą. Išpirkimo privarčiomis priemonėmis sistemą. Ir ypatingai kalbant apie Vokietijos bankus, matome, kad tas, tai yra paslepiami tie mechanizmai, iš, išpirkimo mechanizmai. Ir matome, kad nėra skaidrumo, kalbant apie valstybės paramos mechanizmus. Ar jūs žinote tai, ar jūs sekate tą situaciją, ar tai apskritai jums rūpi? Dėkoju. Ponas Hjokmarkas, dėkoju už klausimą, ponė Ferreira. Pirmiausia, ta gelbimo privačiomis lėšomis sistema reiškia, na, galiausiai mokesčių mokėtojų neturi kompensuoti, mokėti už nuostolius. Aš e, buvau kartu su jumis ir kitais atsakingas už tą priemonę Europos parlamente ir turiu pasakyti, kad mes kartu atkūrėme bankų sektorius e, kapitalizavimą ir aš dėkoju jums už tas pastangas. Tačiau tai reiškia ir Vokietijoje, ir Švedijoje, ir Portugalijoje, kad mokesčių mokėtojų pinigai nebus naudojami uh, bankams, kol nebus išspręstas 8 procentų klausimas. Kai tai bus padaryta, to, tuomet e, galima bus imtis kitų veiksmų ir mes, aišku, turime stebėti, kas vyksta ir kad visos valstybės narės laikytųsi teisės aktų. Tas svarbu ir, ir Portugalijoje, ir Italijoje, ir Švedijoje, ir Vokietijoje. Dėkoju. Dėkoju, ponui Hokmark. Dabar ponas Marijas. Dėkoju. Bendra priežiūros sistema, kuri sukurta pagal bankų sąjungą, tikrai leidžia užtikrinti stabilumą. Tačiau panašu, kad tikrai to nepakanka ir mes turime pabrėžti, kad labai didelės sumos buvo skirtos bankų gelbėjimui ir tai slegia valstybės, nes yra išaugusi jų skola ir, aišku, dėl to nedarbo problema irgi yra didžiulė. Ir, pavyzdžiui, tokiose šalise kaip Graikijoje matome, kad yra daug problemų su bankais ir, kai buvo pasirašytas trečiasis ketinimų protokolas, e, matėme, kaip, kokia situacija ištiko bankus. Taigi, neturime rizikuoti paprastų žmo, Graikijos žmonių e, pinigais ir santopomis. Dėkoju Jums e, užduot, Jums keliamas klausimas. Ponas Bonano nori užduoti klausimą, prašau. Ačiū, aš tiesiog norėčiau paklausti kolegos, ar jis nemano, kad globaliame pasaulyje galbūt geriau būtų turėti kelis labai stambius bankus, o nei daug labai nedidelių bankų pasklidusių plačiai geografinė prasme. Tie maži regioniniai bankai galiausiai vis tiek pasiduoda stambių bankų įtakai. Ar nemanote, kad tai būtų geresnis sprendimas? Ponas Marijas. Graikijoje mažiems bankams hipotekas išduodantiems bankams pasiūlytas sprendimas nebuvo primtinas, nes daugelį bankų reikėjo gelbėti ir dėja daugelis bankų bankrutavo ir mes teikiame parangą bankams, kurie ypatingai buvo nedideli ir veikė nutolusiuose regionuose, periferiniai bankai. Na ir rekapitalizavimo procedūra Graikijoje parodė, kad savininkai gavo tai, ko norėjo, o galiausiai prarado daugiausiai paprasti žmonės. Ponas Tolojan. Dėkoju ponui Gualtieriui už parengtą pranešimą, dėkoju visiems, kurie e, prisidėjo rengiant e, tą puikų pranešimą, bet aš norėčiau padėkoti ir komisijos nariui ponui Hill ir visai Europos komisijai už tai, kad galiausiai turime teisėkuros pasiūlymą kur kalbama apie trečiąjį bankų sąjungos ramstį. Aišku, tai yra pats sudėtingiausias klausimas ir sunkiausia bus sukurti tą bendrą europinę indėlių draudimo garantijų sistemą Europoje. Ir aš norėčiau pabrėžti komisijos nariai, kad mane labai nustebino tai, ką pasakė Europos svarbių bankų vadovai. Jie teigia, kad bankų sąjungos pa, bankų sąjungos pastangos nereikalingos, kad ir taip yra daug problemų ir gali tai sumažinti integraciją. Aš manau, kad gal reiktų daugiau pasikalbėti su bankų vadovais ir pabrėžti, kad bankų sąjunga yra būtina. Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau pabrėžti mano šalyje, bankai turi parduoti 10 procentų nominalios ne, blogų paskolų vertės ir jiems tą jau nusibodo daryti ir jiems dėl to labai sudėtinga galiausiai išduoti paskolas žmonėms, ypatingai hipotekas, paskolas būstui. E, ponas Henkel, e, ačiū. Bankų sąjunga pirmiausia turėjo būti tinkamai prižiūrima ir matome, kad daug, vis daugiau žmonių kalba apie bankus ir kuo labiau tie bankai prižiūrimi, tuo geriau. Tačiau matome dabar iš, tai matome, Vokietijos mokesčių mokėtojus, pensininkus, kurie kalba apie tai, kad e, indėlininkai Vokietijoje yra atsakingi už, to, kas, už, už tai, kas vyksta su bankais kitur, bet galiausiai juk niekas už tai nėra atsakingas, nes bankų sąjunga tokia, kokia ji yra dabar sukurta, nėra pakankamai atsakingas mechanizmas. Ir dar vienas dalykas. Aš manau, kad euras Europoje tik dar labiau skaldo ir e, nuteikė e, e, vienas valstybės prieš kitas. Ponas Ferber. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Mes turime labai kritiškai pažymėti, kad banko gelbėjimo mechanizmas ir pertvarkymo mechanizmas nebuvo įgyvendintas visų valstybių narių. Reglamentas dėl indėlių garantijų sistemos irgi nėra įgyvendinamas visų valstybių narių. Na, o dabar teikiami nauji pasiūlymai. Taigi aš pirmiausia norėčiau paprašyti, kad tie reglamentai, tie teisės aktai, kurie jau yra primti, būtų įgyvendinti ir perkelti valstybėse narėse ir taikomi prieš teikiant naujus pasiūlymus. Pavyzdžiui, tas pasiūlymas dėl indėlių garantijų sistemos, kuris labai neiškus. Galiausiai proporcingumo principas. Ne kiekviena problema Europoje turi būti sprendžiama per priežiūros sistemą, europinę priežiūros sistemą, pavyzdžiui, pertvarkymo mechanizmas. E, komisija teigia, kad stambėjai bankai turi mokėti daugiau, mažiai mažiau, bet kai bus su mažų bankų kapitalu ir jų teikiamais kreditais, nes yra bankų, kurie nesukuria jokios pridėtinės vertės. Taigi iš tiesų reikia dar daug padirbėti prieš pateikiant nors pasiūlymus. Honorevole Hubner. Dėkuoju toliau, ponė Hubner. Jūs turite vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Bankų sąjunga, mano galva, yra da, svarbiausias Europos projektas, kuris gimė mums, svarstant apie tai, kaip galim būtų įveikti mūsų ištikusią krizę Taip, e, bankų sąjunga padės mums užtikrinti, kad ateitie nebereikės išpirkinėti banko. Bet e, šiuo metu e, tikrai sistema yra keičiama ir dar reikės laiko tam, kad galima būtų prie visų pokyčių prisitaikyti. Šiuo metu svarbiausia yra skleisti informaciją apie naują režimą investuotojams ir kitiems rinkos dalyviams. Ypatinga, aš manau, kad mažmeniniai bankai, kurie yra pažeidžiamiausiai, turėtų geriau suprasti, yra teisės, kokios yra jų teisės ir kokie yra jų įsipareigojimai pagal gelbėjimo privačiomis lėšomis mechanizmą. Ir Ir manau, kad reikėtų taip pat paaiškinti, kaip kreditoriams bus kompensuojama, taikant atskiras priemonės. Taip, mes turėsime aiškesnę sistemą. Ir aš manau, kad čia tikrai reikia didesnio harmonizavimo. Dėkoju. Perinime prie spontaniškų pasisakymų ir pirmasis kalbėtojas yra Mavrydės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, parengus puikų pranešimą. Aš iš karto noriu pasakyti, kad e, nuo savo politinės karjeros pradžios nuolat girdžiu, kad mums reikės ES bendrų taisyklių, bet labai dažnai tos bendrosios taisyklės galiausiai paaiškėja esančios labai skirtingos. Ir taip e, yra ir šį kartą, ponė komisijos nary. Bankų sąjunga buvo kuriama tam, kad galima būtų taikyti bendras taisyklės pagal tris ramščius. Taip pat ketinama, buvo, ketinama įvesti bendrą indėlių garantijų schemą. Ir bet, tai būtų trečiasis ramstis. Ir be to trečiojo ramščio bankų sąjunga nesugebės pasipriešinti stambiems bankams. Nesvarbu, kur bus tie bankai, ar stambiose valstybėse narys, ar mažose. Ir kuo labiau gaišime laiko, nes prasdami realių problemų, tuo bus didesnė rizika, kad tos problemos gilės tik tai ir didės. Ponas Švab. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, bankų sąjunga iš tikrųjų yra lakmuso popierėlio testas. Ir aš manau, kad mes, kaip visuomet politikoje, turime pirmiausia sižvelgti į e, realią situaciją. Turime pažiūrėti, kokia yra šiuo metu situacija e, eurozonoje. Ir ta padėtis yra kiek keistoka. Bankininkystės ir finansų sektorius yra skirtas tam, kad jisai galėtų teikti realias paslaugas realiam, realiam ūkiui, realiai veikiančiam ūkiui. Ir gerbamasis komisijos narė, aš džiaugiuosi, kad jūs galvojate apie tai, kaip galima būtų sustiprinti mūsų ūkį ateityje. Ir reikėtų nebiurokratinėmis priemonėmis daryti viską, kad paremtume mūsų ūkį. Ir aš dėkoju pranešėjui už tai, kad jisai apie tai kalbėjo kai kuriuose e, pranešimo pastraipose. Panas Vegas. Bankų sąjunga neįspręs visų problemų, nes taikoma priežiūra yra nepakankama, visos, visi tie mechanizmai tikrai nėra pakankami. Ir vienaip ar kitaip galiausiai mokesčių mokėtojai turės mokėti už sisteminės bankų e, klaidas. E, veiksmingai veikiantis bankų pertvarkymo mechanizmas turėtų sumažinti mokesčių mokėtojų, e, mokesčių mokėtojams tenkančią naštą. Ir aš manau, kad, kad mes per anksti pradėjome kalbėti apie bankų e, sąjungą. Mums pirmiausia reikėjo restruktūruoti mūsų bankus, atsijėti juos nuo nu, valstybių nes akivaizdu, kad kol kas ta sistema tikrai netarnaus mūsų piliečiams. Ponas Brian, prašau. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, aš norėčiau padėkio, padėkoti Pirmkui Galtieriui už jo parengtą pranešimą. Ir noriu e, pasakyti komisijos nariu štai, kad Bankų sąjunga yra gyvybiškai svarbi tam, kad galima būtų kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti augimą visoje Europoje, ypač eurozonoje. Mums reikia stiprios bankų sąjungos. Ir tais atvejais, kai mums reikia pataisyti gyvenimą projektą, reik, turime tą daryti drąsiai. Be to, komisija turi teisę taip pat inicijuoti ir pežiūrą, tam, kad galima būtų išsiaiškinti, kuomet, kai, kad reikia kažką keisti, reikia reikia taip pat tą priežiūrą atlikti visiškai nešališkai, nes išvengiant partinius interesus. Reikia tą daryti kuo skubiau. Tai tikrai yra nepaprastos svarbos projektas, kurį pradėjo praeitos kadencijos parlamentas, bet dabar mes turime daryti viską, kad tas projektas būtų vykdomas atsižvelgiant besikeičiančias aplinkybės. Ir mes matome, kad vis dar yra labai daug bankų, kurie nenori skolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms euro, visoje Europoje ir ypač eurozonoje. Aš manau, kad mes turime reikalauti, kad būtų mažinami rezervai kad būtų tinkamai taikoma bendros priežiūros mechanizmo sąranga. Visa tai yra svarbu, bet labai, taip pat labai svarbu yra įtikinti bankus skolinti lėšas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kitaip mūsų ūkės neišgyvens. Ponas Flanagan, vieną minutę paskutinis kalbėsintysis. Ačiū. Šią savaitę Airijos centrinis bankas sunaikino 500 milijonų eurų, bandydamas išgelbėti nesistemius bankus mes bandome kurti ramščius, kurios reikėjo sukurti 99 metais įvedant euro valiutą. Praėjusiais metais mes sunaikinome 2 milijardus, dar anksčiau po milijardą. Ir dar 25 e, milijardai laukia tos paties likimo. Aš noriu sužinoti, ką darys komisija ir taryba, ką Europos centrinis bankas darys, kad pritaikytų tas naujas taisyklės e, grįžtamojų būdų ir išgelbėtų Airiją 301 milijardo eurų sunaikinimais. Tai jau penktą kartą aš bandau gauti atsakymą į tai. Gal komisija gali išgirti, e, paklausyti, o ne klepėtis tarpusavį ir pademonstruoti šiek tiek pagarbos išrinktiems žmonėms. Atsakykite į klausimą, ką darysite tam, kad E, padėtumėte Airijai, kuria yra priversta sudeginti tiesiog 31 milijardą eurų. Galbūt jūsų ekonomikai nereiškia tai daug, bet Airijai tai reiškia daug, žmonės dėl to badauja. Prašom atsakyti ir gerbti mano ir visų kitų įgaliojimus čia. Dabar e, atsakymas ir Lordas Gilas, prašom komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū šią diskusiją, kuri apėmė įvairius klausimus, kai kurie buvo susijęs su Bankų sąjunga. Manau, kad verta mums patiems savo priminti, kaip panas Vaicekeris sakė, ar stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna. E, pati gera, čia gera proga priminti mums, e, iš kur mes einame ir kur atėjome tie išbandymai nepalankiamis sąlygomis rodo, kad bankai yra stipresni, geriau kapitalizuoti negu prieš pradedant šį darbą. Dėl klausimo e, susijusio su pasitikėjimo, kuris yra e, viso klausimo esmė, kaip e, mes dirbsime toliau. Ir tai pabrėžia būtent tą požiūrį, teikdami pasiūlymą ir rizikos mažimo komunikate, nes turime kurti pasitikėjimą. Aš sutinku su to, kas buvo pasakyta dėl to, kad svarbu įgyvendinti esamus teisės aktus ir gerbti tuos įsipareigojimus, kurie jau e, prisimti, kaip sakiau, anksčiau e, yra padaryta pažangos, perkeliant tą reglamentą, mes prie jo grįžtame nuolat, e, ekofino taryboje kai tik tai susirinkame ir valstybės narės beveik jau baigė susitarti dėl e, valstybėms kylančios rizikos, ką, apie ką kalbėjo panas Galtieri. Tai aš e, pritariu jo linijai, kurią jis išdėstė savo e, pranešime dėl išvalgaus e, tos rizikos traktavimo. Mūsų požiūris turėtų būti koordinuojamas globaliniu lygiu, globalių lygių menių Tai yra aptariama ekonomikos ir socialinių reikalų komitete ir Bazilio komitete. Ir ateityje komisija remsis tomis diskusijomis. Svarbus uh, klausimas uh, dėl finansinės apsaugos. Mes sutinkame, kad jos reikia iki 24 metų. Ir Šis klausimas buvo minimas ir mūsų komunikate skirtame rizikos mažinimo priemonėms. Kai dėl šešėlinės bankininkystės. Tai visų pirma, vertybinių popierių sandarių finansavimo reglamentas įsigaliojo ir tai padės stebėti šešėlinę Pinkininkystė MIFID teisės aktai taip pat čia suvaidins savo vaidmenį ir aš tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti daugiau pažangos dėl pinigų rinkos fondų taryboje. Pažango, perspektyvų pažanga yra ir aš e, mums reikia būti budriems dėl bet kokios čia kylančios rizikos. Na, ir pagaliau viena iš atsinaujinančių temų yra tai, kas buvo kalbama apie proporcingumą. E, čia reikia vertinti priimtų teisės aktų veiksmingumą, nekvestionuoti visą architektūrą, tokią kaip bankų sąjunga, bet paklausti savęs, ar viską turime, ko reikia ir ar tie teisės aktai veikia veiksmingiausiai, kad verslas galėtų skolinti, kad kapitalas judėtų ir kad verslas galėtų investuoti ir aukti. Taigi tas proporcingumo klausimas bus vertinimas šiame procese. <clears throat> Ir būtinybė subalansuoti e, mikro ir makro prudensinius reikalavimus e, man rūpi nuolat. Taigi aš dėkoju ponai Galtieriai šešėliams pranešėjams už jų darbą, už parengtą pranešimą, už šią diskusiją ir e, lauksime jūsų būsimų pranešimų. Manau, kad mums pavyks parodyti, kad mums pavyks pasiekti daugiau pažangos, kad išlaikysime darbo tempą stiprinant bankinę sistemą. Ačiū už šias baigiamasias išvadas bankų sąjungos klausimų ir dabar žodis ponui Gualtierė pasidalinti išvalgomis baigiamosiamis. Ačiū, ponė pirmininkė. Įvyko gyvos diskusijos, kuriuose aptarėme daugybę klausimų. Neturėtume pamiršti, kad svarbiausias pranešimo tikslas ir siekis išsamei labai aiškiai išanalizuoti, kaip sekėsi pirmaisiais metais įgyvendinti vieningos bankų priežiūros institucijos sistemą, kas pasiteisino, kas nepasiteisino ir ką reikia keisti. Ir Svenas Gygoldas priminė apie susijusius pasiūlymus. Ir dabar, žinoma, tikimės, kad komisija pateiks tikslius klausimus Ekon komiteto posėdėje į mūsų iškeltus klausimus. Suprantu, kad e, vyksta ir nacionalinės diskusijos dėl dėl susijusių aspektų, galbūt tai netokie įdomus klausimai e, plenarinėse diskusijose. Įdomesni yra tokie kaip gelbėjimas, bankų gelbėjimas privačiomis lėšomis ar valstybės lėšomis, tačiau turėtumėme remtis labiau faktais, o ne ideologija. Ir neturėtumėme pamiršti to, kad pranešime akcentuojama, jog taisyklių privalu laikytis ir tuo pat metu kad e, taisyklės galioja ir reikia imtis priemonių, kurios neatsilieptų neįgamai finansiniam stabilumui. Reikia e, nepamiršti stab... lankstumo, tai yra geras dalykas. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, sukurtas, sukurta institucija, kuri mm, siunčia perspėjimus Berlynui ir tuo pat metu užtikrinamas e, paskolintų lėšų sugražinimas e, obligacijų turėtojams. Svarbiausia, kad e, nebūtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir džiaugiuosi tuo, kad komisija patikino, kad e, valstybės skolos klausimai bus sprendžiami remiantis